So, meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, dabar prasidės balsavimo motyvų paaiškinimai. Pradėsime nuo tų paaiškinimų, kurių nepavyko išklausyti antradienį. Po to bus balsavimo motyvų paaiškinimai dėl vakar ir šiandien e, įvykusių balsavimų. Ir noriu perspėti Jūs, kad yra labai daug e, prašymų suteikti galimybę paaiškinti e, balsavimo motyvus. E, numatoma, kad jie truks iki, 11, iki 13.30. Taip pat yra galimybė pateikti mm, balsavimo motyvų paaiškinimus raštu. Pradėsime visų pirma nuo Markus Ferber pranešimo dėl uh, privalomo automatinio uh, informa, privalomo automatinių informacijos mainų mokesčių srityje. Pirmiausia, žodis poniai Lopes Bermecho tačiau nematau jos salėje. Todėl žodis poniai Morvai vieną minutį. Ačiū pirmininkė. Žinoma, aš balsavau už naująją, naujosios taisyklės įvedimą, kuri būtina, kad pateisintume mūsų naujojo va.